temą, išbandysime ją, paspauskite nepriklausomai e, kuri nors vieną iš mygtukų, pažiūrėsime. Pradėkime bandomą į balsavimą. Pasitikrinkite, ar jūsų kortelės veikia, atrodo, kad niekas manęs neklauso, bet pagal numatytą procedūrą reikia patikrinti kvorumą ir įsiaiškinti, ar veikia balsavimo įrengimai. Tikiuosi, kad galėsime baigti tą bandomąjį balsavimą ir pradėti tikrąjį. Kompromisinis pasiūlymas numeris 3. Beh, eh, non so cosa, cosa stia succedendo. Nežinau, kas vyksta, sako pirmininkas. O, possiamo iniziare? Funziona? Avete, avete la traduzione? Ar girdite vertimą, klausė pirmininkas. Pradėkime balsavimą. Balsuosime dėl kompromisinio pasiūlymo numeris 3, kas už, prieš, patvirtinta. Pereikime prie 34 už, prieš, Atmestas. Ketvirtas kompromisnis už, prieš, patvirtinta. Dabar penktasis už, prieš, priimta. Balsuosime dėl 48, kas už, prieš, patvirtinta. 47 atsiimtas, 6 kas už, kas prieš, patvirtinta. 53 už, prieš, atmestas. 59 už, prieš, atmestas. Septintas kompromisinis už, prieš priimta. Aštuntasis kompromisinis pakeitimas už prieš patvirtinta. Devintas kompromisinis kas už prieš patvirtinta. Septyniasdešimt penktas pakeitimas kas už 75. Kas už, kas prieš, priimtas. 76. Už, prieš, priimtas. Dešimtas kompromisinis pakeitimas, kas už, kas prieš, priimtas. Vienuoliktas, kas už, kas prieš patvirtintas, dvyliktas už, prieš patvirtintas, tryliktas kompromisinis pakeitimas, kas už, kas prieš patvirtintas, šimtas aštuntas, kas už, kas prieš patvirtintas. Ar norite pasitikrinti? Balsuokime elektroniniu būdu dėl 108 pakeitimo. Pirmiausia, pa, paban, pasižiūrėkime, ar teisingai balsuota. Dėl 108 balsuokime elektroniškai. Dvidešimt penki prieš dvidešimt septyni už. Taigi balsuota teigiamai. 109 e, pakeitimas. Jei norite pateikti komentarą, prašom palaukite, kol jums bus suteikta žodis. Taigi, ar yra iš salės norinčių pasisakyti panas, ponas Kasolydės? Tiesiog mano balsavimo įranga neveikia. Prašom ranka, parodykite, kaip norėjote balsuoti, ar prieš. 27 už, 26 prieš. Taip pasiskirsto balsai, 26 prieš. 108 pakeitimą, 27 už. Taigi vis tiek vieno balso persvara 108 e, pakeitimas yra patvirtintas. Toliau 111 už, prieš, atmestas. 111 pakeitimas atmestas, bent jau man taip atrodo. Balsuosime elektroniniu būdu. Pradėkime dėl 111 pakeitimo. Atrodo, du o, asmenys nebalsavo, balsamas baigtas. 20 tai, tai 304 balsavo teigiamai, 20 neigiamai. 14 kompromisinis. E, pirmoji dalis kas už, prieš, patvirtintas. Antroji dalis už, prieš, patvirtinta. Trečioji dalis už, prieš, patvirtinta. 114 pakeitimas kas už, prieš, atmestas. 115 už, prieš, atmestas. Kompromisnis 15 pakeitimas kas už, kas prieš, patvirtintas. 124 e, už, prieš, atmestas. Balsuokime elektroniniu būdu dėl 124 pakeitimų. Pradėkime balsavimą elektroniniu būdu. 20 16 prieš, 38 už patvirtintas. Jeigu aiškiai nepakelsite rankų, man teks spėlioti. 16 kompromisnis už prieš patvirtintas. 128 už prieš atmestas. 129 priklausanti 16 kompromisiniam nebalsuosime, todėl 122. Pona, ponė Liunačiak yra pas, pateikusi žodinį pakeitimą, patvirtintas. 17 kompromisinis už, prieš, patvirtintas. 18 kompromisinis už, prieš, patvirtintas. 141 e, už, prieš, atmestas. 19 kompromisinis už, prieš, patvirtintas. 20 už, prieš, patvirtintas. 21 už, prieš, patvirtintas. 22 kompromisinis už, prieš patvirtinta. Kompromisinis pakeitimas 34 iš dviejų dalių. Pirmoji dalis už, prieš patvirtinta. Antroji dalis už, prieš patvirtinta Nesu įsitikinęs, balsuokime elektroniniu būdu dėl antrosios dalies 34 kompromisinėme pakeitime. Balsavimas pradėtas. Ar visi balsavote? Balsavo 55 nariai, 21 balsavos prieš, 34 už patvirtinta. Toliau. 23 kompromisinis pakeitimas už, prieš patvirtintas. 24 kompromisinis už, prieš, patvirtinta. 196 už, prieš, atmestas. 197, 198 kartu, kas už, kas prieš, patvirtintas. 25 kompromisinis už, prieš, patvirtintas. 26 kompromisinis už, prieš, patvirtinta. 27 už, prieš, patvirtintas. 28 kompromisinis kas už, kas prieš, patvirtintas. 1, 2, 4 prieš, atrodo, kad patvirtintas. 214 pakeitimas, toliau 215 už. Atsiprašo pirmininkas. 217. Kas už 217 pakeitimą už, prieš, atmestas. 29 kompromisnis už, prieš, patvirtintas. 21 už, prieš, patvirtintas. 224 už, prieš, patvirtintas. 225 pat, už, prieš, patvirtinta. 226 už, prieš, patvirtintas. 228 už, prieš, Reikia pasitikrinti. Balsuosime elektroniniu būdu. Dėl 228 pakeitimo balsavimas pradėtas. Balsavo 54 parlamentarai, balsavus 30 už 24 prieš patvirtintas. 232 e, už prieš patvirtintas. 233 už patvirtintas prieš patvirtintas. 235, ne, jis atkrenta. 235 žodinis ponas Salafrankos pakeitimas už prieš patvirtinta. 237 už prieš patvirtinta. Kompromisnis 30 pakeitimas pranešėjo iš trijų dalių. Kas už pirmąją? Prieš. Patvirtinta. Antroji už. Prieš. Atmestas. Trečioji dalis. Pasitikrinkime dėl antrosios kompromiso dalies. Pradėkime balsuoti elektroniniu būdu. Dėl 30 kompromisinio pakeitimo 54 balsavo, 35 e, prieš 19 už atmestas. E, trečioji dalis už, prieš. Atrodo, kad patvirtinta. Tikrinkime. Trečiasis kompromisinis pakeitimas, trečioji dalis. Balsavimas pradėtas balsavo 54 parlamentarai, 29 už, 25 prieš patvirtintas. Toliau keli pakeitimai atmetami. 31 kompromisinis už, prieš patvirtinta. 244 už, prieš patvirtinta Patvirtinta. 245 ir 246 už. Prieš. Patvirtinta. 247 už. Prieš. Patvirtinta. Kompromisinis 32 pakeitimas už. Prieš. At, patvirtinta. 257 už. Prieš. Atmestas. 258 už e, prieš atmestas. 259 atrodo nereikia balsuoti, nes patvirtintas 12, 260, kas už, kas prieš. Patvirtintas. 33 kompromisinis už, prieš, patvirtinta. Voti contrari. Approvato. 266 patvirtintas. 6267 kas už prieš patvirtinta. 271 žodinis pakeitimas, kas už, prašom balsuoti prieš patvirtinta. 272 už, prieš atmesta. 273 už, prieš greičiausia patvirtinta 274 už, prieš atmesta. Dabar atkrenta kai kurie pakeiti 279 278, kas už, prieš, atmesta. 279 už, prieš, patvirtinta. Du šimtai aštuoniasdešimtasis už, prieš, patvirtinta. 281 už, prieš patvirtinta. 282 už, prieš atmesta. 283, 284 už, prieš patvirtinta. 285 už, prieš atmesta. 285 atmestas pakeitimas. Negalėjau matyti jūsų rankų. Pasidėkrinkime 285 pakeitimą. Prašome balsuoti. 285. Deja, neaiškiai kėlėte rankas. už 26, e, prieš 25, vieno balso persvara patvirtint 286, už, kas už, prieš, patvirtinta 287 už, prieš, patvirtinta 288 už, prieš, atmest patvirtinta. 289 už, prieš patvirtinta. 290 už, prieš patvirtinta. 291, 92, 93 už, prieš patvirtinta. 294 atkrenta, 295 taip pat atkrenta, dabar 295. Pereiname prie konstatuojimų dalių. Penktas pakeitimas už, prieš, atmesta. Šeštasis už, prieš, patvirtinta. Septintasis e, atkrenta, kadangi šeštasis buvo patvirtintas. Aštuntasis, kas už aštuntąjį už, prieš, susilaikė. Atmesta devintasis už, prieš, atmesta. Dešimtasis už, prieš, atmesta. Vienuoliktas už, prieš, patvirtinta. Dvyliktasis už, prieš, patvirtinta. Tryliktasis už, prieš, atmesta. Pirmasis kompromisas už, prieš, patvirtinta. Kitas 15 su žodiniu pakeitimu už prieš patvirtinta. Antrasis kompromisas už prieš e, patvirtinta 20 už prieš patvirtinta. 21 už prieš patvirtinta. 22. Už, prieš, atmesta. Bent jau man taip atrodo. 23. Už, prieš, patvirtinta. 24. Su žodiniu pakeitimu už, prieš, patvirtinta. 25 už, prieš patvirtinta. 26 atkrenta, nes pirmo kompromiso dalis. Dabar pirmasis pakeitimas su žodiniu pakeitimu už prieš patvirtinta. Antrasis už prieš patvirtinta. Trečiasis už prieš patvirtinta. Ketvirtasis už, prieš, patvirtinta. Dabar inta pirmasis kompromisas už. Jeigu neprieštaraujate, balsuosime iš, dėl grupės pakeitimų visos, ne, nepritarėte. Taigi balsuosime atskirai pirmasis kompromisas e, už prieš patvirtintą. Antrasis inte kompromisas už prieš patvirtintą. Visa kita apima kompromisai. Toliau įtrė laiškas. Pirmasis kompromisas už prieš patvirtintas. Intre kompromisas 2 už prieš patvirtinta. Dabar balsuosime dėl viso dokumento su pakeitimais. Prašome balsuoti. Vienas kolega dar nebalsavo kažkas neskuba balsuoti, baigiu balsu, balsavimą už 52, vienas prieš, vienas susilaikė, sveikiname pūną pranešėją. Dokumentas patvirtintas. Komplimenti anche al segretariato che ha fatto un lavoro egregio. Sveikinu visus, sveikinu su puikiu darbu. Vakar, kai išklausėme diskusijas, ir kolegų padėką. Dabar ES Baltijos jūros regiono strategija ir didžiųjų regionų vaidmuo ateities sangaldos politikoje. Balsavimas. Pirmasis kompromisas už. Prieš. Patvirtinta. Antrasis kompromisas už. Prieš. Patvirtinta. Trečiasis kompromisas už. Prieš. Patvirtinta. 23 už, prieš patvirtinta, 24 už, prieš patvirtinta, 25 žodinis pakeitimas už, prieš patvirtinta, 26 už, prieš susilaikė patvirtinta, ketvirtas kompromisas už, prieš patvirtinta. 35 už, prieš, patvirtint, 36 už, prieš, atmesta, 37 už, prieš, man atrodo, patvirtinta, 38 už, prieš, patvirtint, 38 už, prieš, patvirtinta. Dabar balsuosime elektroniniu būdu dėl nuomonės su pakeitimais. Kaip matau, balsavimas jau baigėm. Taigi 42 už, 10 kolegų susilaikė, niekas nebalsavo prieš. Sveikinu poną pranešėją. E, pono nuomonės autorių, teisingiau sakant, šiuo atveju baigėme balsavimą. Ir dabar penkių minučių pertraukėlė, po to perėsime prie tolesnio darbo tvarkės klausimo. Bene, colleghi, se... se... Labadiena, kolegos. Jeigu jau pasirengę, tai galim pradėti. Periname prie kito punkto. Žinoma, jeigu dabar pradėsim šiek tiek anksčiau, tai daugiau laiko liks. Ir galėsim aptarti klausimą, kuris mums visiems labai rūpi. Todėl prašyčiau jūs susėsti, kad galėtumėm pradėti dirbti. Taigi, prasideda naujas diskusijos etapas. Reikia sukurti išorinių veiksmų tarnybos struktūrą. Teisė, kuros e, situacija dabar irgi naujoviška, ir galiu pasakyti, kad e, po ES delegacijos Vašingtonė šefo prezentacijos mes galėjome aptarti um, ir administracinius reikalus aptarėme, kurie pareigūnai bus atsakingi. Tarp mūsų yra Žoržijan iš biudžeto skyriaus ir daktaras Sukan, kuris yra Europos komisijos tarnautojas. Klausimai, kuriuos tarsime, yra labai sudėtingi. Visų pirma, galvojame apie pirminį pasiūlymą. Turi būti galimybę išvesti analogiją su euro įvedimu. Euras yra pinigų sąjungos neatskiriama dalis. Ir lygiai taip pat turim suprasti, kad ši agentūra taps neišvengiama ES dalimis. Mes šį darbą atliksime kartu su keletu kitų komitetų, Teisės reikalų komitetų, Biudžeto reikalų komitetų ir kai kuriais kitais komitetais, kurie teiks nuomonę šiuo klausimu. Taigi dabar noriu pasveikinti mūsų svečius ir iš e, nuomonės ir dokumento rengėją poną Broką, kuris pastarosiomis savaitėmis stengiasi užmėgsti ryšį su suinteresuotomis pusėmis taip pat su ponu Ferhofstatu ir už tai mes dėkojame jam. Taigi, pradedame nuo kviesinių svečių, ponas Kristofersen pirmiausia. Norėčiau apriboti jūsų pasisakymą penkioms minutėmis, kad liktų laiko diskusijai. Prašom, ponė Kristofer. Much, Labai ačiū, ponė pirmininkė, kad suteikėte man progą šį tą pasakyti apie nuomonės sprendimo projektą, kurį, kaip jūs sakėte, ponė Ešton pateikė mums praėjus keletai dienų po susitikimo su jūsų komitetu. Aš prisimenu ką jie sakė tą progą, todėl šio pasiūlymo turinys turbūt nieko nebenustebins, nes pagrindinės gairės įvardintos susikime su jumis atspindėtos šiame dokumente. Norėčiau dar pridurti, kad lyginant su tuo, ką Europos parlamentas e, surašė savo pozicijoje spalio 22 dieną, iš esmės nesiskiria nuo to, ką ponė Aštan tada sakė ir kas dabar parašyta sprendimo projekte. Bendrai galėčiau pasakyti, kad spalio 27-osios pranešimas kartu su Europos tarybos koreper sutarimu buvo šios struktūros kertiniai akmenys. Be bejonės po spalio reikalai pajudėjo į priekį. Europos parlamentas pateikė naują papildomą e, nuomonę, kas yra visiškai suprantama. Kadangi, kaip jūs pats sakėte, šis darbas yra labai sudėtingas Jūs jį vardinote revoliuciniu, kaip revoliuciniu. Aš galėčiau pasakyti, kad tai pasiūlymas įsteigti tarnybą neturint juodraščio. Negalima paimti nacionalinės užsienio reikalų e, ministerijos projekto ir pasakyti, kad mes pagal jį galim sukurti tokią struktūrą. Čia agentūra bus kur kas daugiau negu įprastinė valstybės narės užsienio reikalų ministerija. Visų pirma, išorės veiksmų tarnyboje finansinės priemonės bus kitokios negu įprasinėse užsienio reikalų ministerijose. Be to, bus papildomos veiklos tarnybos susijusios su kariuomenė, civiliniu e, veikimu. E, ir e, valdymo grandinė bus labai kitokia negu įprastoje užsienio reikalų ministerijoje. Taigi tai bus unikali struktūra ir mes turime ją apibriežti. Tuo pat metu suprantame, kad yra labai sunku pateikti tobulą sprendimą. Be abejo, stengiamės kiek galėdami, tačiau taip pat suvokiame, kad reikia šią struktūrą reikės šią struktūrą koreguoti tarnybai pradėjus veikti. Todėl, primant sprendimą, jau buvo e, numatyta peržiūros galimybė 12 ir 14 metais. Ir mes elgiamės išmintingai ir atsargiai, nustatydami skirtingus organigramos padalinius. Mūsų sprendime nerasite tokios išsamios organigramos struktūros. Mes vis tik norime dar išlikti lankstus ir prisitaikyti e, prie veiklos poreikių, pasimokant iš patirties. Norėčiau paminėti porą momentų, kurie reikalauja komentaro. Europos parlamento pozicija pasikeitė be kita ko tarp e, vystomosios politikos. Praėjusiais metais jūs akcentavote, kad reikia atskirti AKR valstybės ir kitas besivystančias šalis. Dabar jūs suvienodinote savo poziciją su ponios Ešton nuomonė ir nuspręsta, kad pasaulio nebereikia dalinti į AKR šalis ir kitas valstybės. Pagalbos besivystančiam šalims politikos elementai turi apimti visą pasaulį. <clears throat> Pagrindinis mums iškylantis klausimas, kaip tą padarysime neprarasdami bendrijos specifikos, kaip išvengti per didelio vystomosios politikos politizavimo. Aš, mes sukūrėme tokius struktūrinius elementus, kurie iš tikiuosi jūs patenkins. Pagal tai, viena vertus, e, vis, pagalbos besistančiam šalims programos yra įtraukiamos į EIVT. E, e, o kita vertus e, vystumosi politika yra paliekama autonomiška, nepriklausoma. Komisijos narys atsakingas už šią politikos rytį nuolat palaikys ryšį su tuo padaliniu, tačiau jo nepriklausomybė bus užtikrinta. Šis pasiūlymas pagrindiniam reglamentui, kaip jau jūs sakėte, yra tik vienas iš trijų svarbių elementų. Ir aš norėčiau tik pabaigti, sakydamas, kad ypatingo įgaliotinė nuo pat pradžių sako, kad tai yra paketas, dėl kurio turime susitarti su visomis susijusiomis pusėmis, net jeigu sprendimui te reikia ir Europos parlamento nuomonės. Mes žinome, kad susitarimas šiame kontekste bus įmanomas tik jeigu bus sutarta dėl visų sudedamųjų dalių. Ačiū, daktarė Kristofersen. O dabar suteiksiu žodį Žonžonui, kuris yra atsakingas už komisijos biudžeto politiką. Mm. Penkias minutės. Pone pirmininkė, aš kalbėsiu santykinai trumpai. Biudžeto srityje reikia atsižvelgti į politinių sprendimų pasiekmes. Mes kalbame, kad bus sukurta tarnyba, kuri bus nepriklausoma. Pasiekmes tokios, kad ta tarnyba turės ir nepriklausomą savo biudžetą, iš kurio bus dengiamos administracinės išlaidės, išlaidos, veiklos išlaidos bus dengiamos iš komisijos biudžeto, nes komisija atsakinga už jas. Tai turės visą eilę padarinių. Pirmiausia, pagalvokime apie administracinės išlaidas e, skirtingose padaliniuose ir apie institucijos statusą. Kaip biudžeto projekte bus įtrauktas tarnybos finansavimas? Ar bus atskira eilutė, kokiame punkte jis bus įrašytas? E, biudžetas, e, biudžeto e, reglamente turėtų būti numatyta, lėša, numatyta lėšų šiai tarnybai. Šios tarnybos biudžetas, kaip ir kitų institucijų, turės būti tvirtinamas parlamente. Bet kita vertus, tai yra speciali tarnyba. Ši tarnybagi yra nepriklausoma nuo komisijos ir neįeina į komisijos kompetencijos apimti. Tada delegacijos vadovams iškyla klausimas, kiek veiklos sąnaudos gali įeiti į komisijos biudžetą, jeigu komisija kompetencija to neapima kaip ta biudžeto grandinė galės būti suformuota, jeigu ji tam tikroje vietoje tarsi nutrūksta. Stengiamės būti kūrybiški ir galvojame, kad delegacijos vadovai turės būti traktuojami kaip visos ES išorės politikos atstovai. Tas sprendimas, kurį mes bandome prastumti, sako, kad delegacijos vadovai neturės būti traukti į veiklos išlaidų eilutę. Delegacijų vadovai bus kaip ES atstovai ir todėl jie galės dirbti, vykdyti savo veiklą kaip pagrindinių ES funkcijų vykdytojai, todėl tos funkcijos galės būti finansuojamos iš e, komisijos veiklos išlaidų. Toks yra komisijos pasiūlymas. Taip pat sakoma, kad reikėtų išlaikyti dabartinę sistemą. Generalinis direktorius išorės santykių ir plėtros direkt, generalinis direktoratas taip pat turės deleguoti e, delegacijos vadovui įgaliojimą sukurti decentralizuotą biudžetą ir jį įgyvendinti. Komisija delegacijų vadovams duos nurodymus dirbti tokioje bazėje, tokiu pagrindu. O komisijos vidaus kontrolė e, užtikrins ekonominės atsakomybę, ekonominę atsakomybę. Todėl delegacijos vadovai e, turės vadovautis dabar galiojančiais biudžetiniais sprendimais. Mano kolega papasakos apie tai, kaip e, tai įtakos delegacijos vadovų atrankos kriterijus. tuo aspektu, tik tuo aspektu toliau bus taikomi dabartiniai dabartinės nuostatos. Be to, e, tos sąnaudos ir išlaidos bus peržiūrimos pagal dabartinės taisyklės. E, gali būti, kad bus rasta būdų papildyti tas taisyklės. Administracinės išlaidos bus dengiamos iš atskiro biudžeto, veiklos išlaidos bus finansuojamos iš komisijos, E, kontroliai bus e, numatytos techninės priemonės pagal biudžeto reglamentą. Be to yra ir kitų punktų, kurie yra svarbus, bet jie netiek svarbus, kad dabar aptarinėčiau. Ačiū, ponė Žonžon. Dabar žodis poniai Sukai iš komisijos. Uh, the staff regulations, I have to say that it is a basic framework. With Ačiū. Sakyčiau, mes vadovausime pamatinę ES e, personalo politiką. Visas smulkmenas rasite tarybos sprendime dėl išorės veiksmų tarnybos e, sukūrimų bei įgyvendinimo sprendimuose, kurios priims vyriausiai galiotinė kaip sprendimų prieimėja. Taigi mes e, ten rasime bendrą pagrindą, o Dabar prie reikalo 27 sutarties e, dėl ES straipsnis reglamentuoja reglamento politiką. Ten matome, kad išorės veiksmų tarnyboje dirbs įvairių generalinių sekretoriato atstovai, komisijos atstovai ir valstybių narių deleguoti žmonės, norėdami užtikrinti, kad visi šie žmonės turėtų vienodą prieigą prie tarnybos, turėsime keisti e, tar, tarnautojų reglamentą. Kodėlgi? Todėl, kad dabar pirmenybė teikiama vidaus kandidatams, kitų institucijų darbuotojams, todėl reiks pamatyti, padaryti tokį pagrindinį e, tarnautojų reglamento pakeitimą. Pradžioje siekdami paspartinti e, valstybių narių diplomato integraciją turėsime e, suteikti galimybę dėl specialių priemonių. Tai reiškia, kad E, esant e, vienodai kvalifikacijai reiks teikti pirminybę e, valstybių narių diplomatams, kad būtų kvotų pasidalymas įgyvendintas. Po to galės visų institucijų pareigūnai, tarpe EP tarnautojai, dalyvauti konkursuose, siekdami integruoti valstybių narių diplomatus, mes kūrėme laikinų darbuotojų tam tikrą E, kategoriją, siekiant suvienodinti jų darbo sąlygas su nuolatinių tarnautojų darbo sąlygomis. Mes e, suteiksime keturių metų sutartis, jas bus galima atnaujinti daug kartų. Antrasis aspektas, kaipgi mes e, paspartinsime judumą tarp institucijų, du dideli pakeitimai. Pirmiausia, leisime, kad būtų galima pereiti iš vienos institucijos į kitą, e, toms institucijoms pasiekus susitarimą. Pagal dabartinį tarnautojų reglamentą to neįmanoma. Ir kol kas e, to neįmanoma, bet e, bus galima tarnautams judėti tarp institucijų, jeigu jos turės tokį sustarimą, tai bus daugiau šimtiniai atvejai, praktiniai gyvenimo dalykai bus nuspręsti vėliau. Toliau judumo taip pat turim užtikrinti teisę sugrįžti. Taigi visi žmonės, kurie norės dirbti veik, išorės veiksmų tarnyboje, e, tai jie vis dėlto turės galimybę sugrįžti į buvusią e, buvusi postą ir bus traktuojami vienodai kaip ir vidiniai kandidatai. Toliau darbuotojai delegacijose. Pradėsiu nuo delegacijų vadovų, kaip pona Žanžan ką tik paaiškino. Jiems bus patikėtas e, komisijos biudžeto vykdymas, sutarta, kad delegacijų vadovus skirs vyriausiai įgaliutinį, bet bus parengtas trumpas sąrašas e, ir iš jo bus skiriami žmonės, sąrašą patvirtins komisija darbuotojams delegacijose, mes padarysime dar vieną pakeitimų, jiems bus leista gauti instrukciją tiek iš delegacijos vadovų, bei tuo pačiu metu numatome galimybę uh, kad atliekant komisijos uždavinius e, delegacijos vadovai ir komisijai galės ir iš hmm, ir iš kitų atsakingų pareigūnų gauti įgaliojimus. Na, kol kas dar pateikto pasiūlymo neturime, nes vyksta dėrybos su profsąjungomis, jos prasidėjo praeitą savaitę. Vos tik šios dėrybos baigsis, mums reiks pasitarti su tarnautojų reglamento komitetu ir tik po to komisija galės pateikti oficialų pasiūlymą, kurį mes perduosime EP ir ET. Ačiū. Ačiū poniai komisijos atstoviai ir mm, parlamentarų pasisakymus pradėsime nuo pono Brok, 3-4 minutės. Na, jeigu trumpiau, tik geriau. Ačiū, ponė pirmininkė. Iš ties sudėtingas uždavinys. Čia mums reiks suderinti pozicijas ne tik su ponė Ašton, bet tarp visų trijų institucijų. Tačiau mes remiamis visai kitais skirtingais teisiniais pagrindais, skirtingomis nuomonėmis, turime net veto teisė. Viską galėsime pasiekti tik tarpusavio pasiteikėjimu. Todėl mano ir parlamento nuomonė reiktų atkreipti ypatingą dėmesį į du aspektus. Pirmiausia, visi turime sutarti, kad išorės veiksmų tarnyba ir atstovybės būtų funkcionuojančios ir veiksmingos. Mes to norime, tai yra Lisabono sutartyje. Antras aspektas - EP teisės dėl biudžeto, biudžeto kontrolės, kontrolės, biudžeto įvykdymo, patvirtinimo, taip pat ir politinės teisės ir sprendimo ir konsultacinės teisės šiame kontekste. E, toliau daug problemų egzistuoja, jos uh, turėtų būti paaiškintos ir dabartinis pasiūlymas tikrai turės būti tolinim, tobulinimas, peržiūros e, nuostata 12-13 metams yra gera mintis, tačiau e, mes negalime daug ko atidėti, ateičiai reikia nuspręsti daug ką dabar. Pavyzdžiui, parlamentas tikrai nenori esminių klausimų atidėti peržiūrai. Tai yra tam tikras e, svarbus klausimas, ponia Greslė pakabės apie tai daugiau, kaip keičiant pirmąjį finansinio reglamento straipsnį EP biudžeto bei kontrolės teisės bus užtikrintos ir bus išsaugotos. Ir tarsi tarnyba būtų komisijos dalis. Norėčiau gauti atsakymą iš šį klausimą. Mums svarbu žinoti, jeigu tai yra komisijos dalis, kaip kad, pavyzdžiui, OLAF tai problema reikia spręsti kitaip. Jeigu mes norime kažko dar kitokio, turime e, žinoti, kaip parlamento teisės bus iš, užtikrintos. Tačiau kol kas e, tinkamą atsakymą nesu gavęs. Antrasis klausimas, e, ponui Kristos, ar norėčiau jį užduoti, būtent kokiu būdu parlamento politinės teisės bus užtikrintos konsultacinė procedūra misijų mandatų įgaliojimų skirimas, įgaliojimų skirimas dėryboms, strategijų kūrimo problemos, išorės politikos vykdymo strategija. Taip pat nominacijų skirimas, kaip bus iš jos procesus įtrauktas EP, kaip, kokiu būdu tai bus darome, kaip praktinis bendradarbiavimas bus užtikrintas nes to negalime numatyti nei finansėme, nei tarnautojų reglamente, to negalima numatyti nei e, tarybos reglamente, nei e, tarnybos įstatuose. Tai mums yra kertinis klausimas šalia biudžeto klausimo. Mūsų sprendimas tikrai priklausys nuo to, kai bus e, išspręstos šios problemos. Paskutinė pastaba yra dėl tarnautojų reglamento. Pirmiausia, sutartyje nėra pasakyta, kad viena iš trijų institucijų, kad ne viena iš institucijų nei, ir nei valstybės narės neturi už, manyti, jog iš kiekvienos iš jų trečdalis tarnautojų atkeliaus. E, tiesiog e, pasakyta, kad iš visų trijų šaltinių turės būti žmonės rekrutuojami. E, tačiau ponas Kristoferis šiandien nieko apie tai konkretaus nepasakė ir šie klausimai juk yra svarbus visai bendryjai. Argi net nebus taip, kad komisijos tarnautojai atsidurs mažumoje ir tarp vyriausybinis metodas laimės bus daugiau tarnautojų ne iš bendrijos, o iš valstybių narių ir tarybos. Taip pat norėčiau daugiau komentarų, kaip bus skiriami tarnautojai ir atrenkami tarnautojai valstybėse narėse, kokius kriterijus valstybės narės taikys. Nežinau, ar e, būtų gerai taikyti padėjai, parlamentarų padėjėjų statuto mm, sprendimą, bent jau ne vienas parlamentaras to tikrai nenorėtų. Todėl pažvelkime, kaip šis reikalas įgyventintinas praktikoje. Bet jeigu sakoma, kad sutartys gali būti pratestos, kas nuspręs? Valstybė narė nuspręs, ar tai bus asmeninis tarnautojo sprendimas. Jeigu tarnautojas ar kažkas kitas nuspręs, jeigu jis, jei jis gali likti ar ne, jeigu tą sprendimą priims, pavyzdžiui, valstybė narė, tai tarnautojas bus labiau lojalus mm, valstybei nariai, o ne pačiai tarnybai. Tai reiškia, kad nebus užtikrintas lojalumas šiai tarnybai ir tai tikrai nebus geras reiškinys. Ačiū. Labai ačiū, ponė Brok. Toliau biudžeto komiteto pranešė ponė Gressler, keturios minutės. Ačiū, ponė pirmininkė. Generalinis de... direktorius Žanžan kalbėjo apie novatariškumą, bet aš sakyčiau, kad tai yra daugiau ginčiaitini aspektai, kadangi mes čia turime vadovautis Europos biudžeto teisė, Europos biudžeto formavimu. Dabartinė e, biudžeto formavimo istorija rodo įvairiausių nesklandumų ir skandalų, todėl negalėtumėme tęsti to, mums reikia galvoti ir apie tai, kad tarnyba bus skiriama, kuriama kaip nepriklausoma nuo komisijos. E, taigi komisija turi pateikti tinkamus atsakymus. E, įgaliojimų sutapatinimas, taip pat ambasadorių vaidmuo ir ambasadoriai gaus pinigus iš komisijos, tačiau nurodymus iš vyriausiosios įgaliotinės mes neįsivaizduojame, kaip tai atrodys praktikoje. Visi praktiniai modeliai parodė, jog toks e, kompetencijų supainiojimas e, nėra geras reiškinys, nes truks skaidrumo. Todėl prašau ateičiau panagrinėti tokius aspektus. Manyčiau, visiškai nesąmoningai bus peržengiama dalies biudžeto formavimo procedūra ir tą daro žmonės, kurie ne visiškai suvokia, kaip biudžetas yra sudarimas. E, Toliau prioritetų konfliktas. Iki tol to neturėjome, čia tikrai politikai kalti, mes kūrėme paralelinę mm, administravimo organizaciją ir ji turi būti efektyvi, kitaip mokesčių mokėtojai nebus labai patenkinti. Mm, dabar vyriausiai įgaliuotinė turės naujų funkcijų kokiu neturi dabartiniai komisarai, jos įgaliojimai bus visiškai kitokie, platesni, taigi nauja problematika - biudžeto įvykdymo patvirtinimas. Dar vienas sunkumas - dabar tik komisijos biudžeto vykdymą mes turime patvirtinti. E, taip yra sutartyse. Anksčiau mes darėme tą tik komisijai, kitoms institucijoms tik politinį palaiminimą duodavome dabar susidursime su visiškai nauja e, situacija ir parlamento teisės neturi būti apeitos. Kadangi mes čia kalbame apie finansinės atsakomybės ir atskaitonybės būtinybę, turime mm, atitinkamus pasiūlymus gauti dėl hierarchijos komisijoje, kadangi reikia žinoti, kas bus atsakingi. Uh, reikia žinoti, kas parengs sprendimus keturiose srityse, leis komisija e, pinigus e, toliau šalims, regionams, strategijai, toliau NIPS ir RIPS, tai ketvirta aktualių veiksmų e, programa išorės veiksmų tarnyba prisims atsakomybę už tris iš šių keturių sričių, taigi komisija bus tik vykdomoji agentūra, kuri įvykdys tai, ką nuspręs kiti, tačiau pinigai bus jos rankose ir 8 milijardus jį turės išleisti. Man sunku įsivaizduoti, kaip tai atrodys praktikoje. Na, e, tą dar ir viską nuspręs tarnyba, kuri nebus taip atskaitinga mums kaip komisija. Toliau, mes labai esame jautrus mm, mokesčių mokėtojų pinigų leidimui, didžiuojamės tuo, žinome, e, kad tarnautojai at, at, netinkamai atliekantys savo pareigas galite būti nubausti, baudos dydis gali siekti iki jų metinio atlyginimo dydžio. Tačiau ką darysime su diplomatais, jeigu jie bus deleguoti valstybių narių, kaip man reiks patraukti atsakomybę, išieškoti Iešas iš vokiečių diplomato, kuris dirbs metus Šiaurės Korejoje, po to grįš į gimtinę, o savo darbo metu Šiaurės Korejoje bus pridaręs įvairiausių negerų dalykų. Toliau, pono Eštont pasiūlymai dėl personalo biudžeto mūsų teisinių požiūrių Būtų gerai, jei šie pasiūlymai būtų išimti iš bendro pasiūlymo dalies, jie yra labai išsamus, tikrai nereiktų tokių išsamių nuostatų, nes primant sprendimus bus sunku užtikrinti kai kurių dalykų įgyvindamumą. Būtų tiek ačiū. Ačiū, ponė Gressler. Toliau ponas Gualtieri, vėlgi biudžeto komiteto atstovas. 3-4 minutės, prašom. Ačiū pirmininkė. Diskusijos biudžeto komitete ką tik baigėsi. Pateiktas paketas pasiūlymų, kurio tikslas aiškus. E, tai yra suderinti įvairius poreikius. Visų pirma, šią tarnybą padaryti iš už komisijos ribų išeinančią, e, atspindinčią komisijos prerogatyvas. Ir ta veikla iš tikrųjų sudėtinga, reikalaujanti tam tikrų išlaidų išeinančių už komisijos įgaliojimo vykdymo išlaidų ribų. Taigi tarsi atsiranda uh, dvi pareigybės tarnybos darbuotojams. Jie atsakingi savo tarnybai viena vertus, ir antra vertus komisija už biudžeto vykdymą. Tai suteikia galbūt ir daugiau laisvės, bet ir daugiau problemų. E, Pone Gresler, galėčiau oponuoti, atsakydamas, kad mano nuomonė dėl biudžeto kontrolės funkcijos tenkančios parlamentui yra kitokia. Dabar administracinė prasme atsirado atskira eilutė e, veiksmams ir, ir tai daro procedūrą efektyvesnę. Ir turbūt suprantate, kad Europos parlamentas pateikęs siūlymą e, šią instituciją suvokė kitaip nei Olaf pavyzdžiui. Bet e, kol kas neišspręstos administracinio efektyvumo ir nuseklumo problemos. Mums kyla ypatingų problemų susijusių ne tik su tuo, kad komisija pritarė e, tarybos siekiui šią instituciją padaryti labiau atskirtą nuo komisijos čia išvelgčiau ir istorinę problemą. Prieš dešimt metų gimė išorinių santykių dimensija, turime užsienio ir saugumo politiką turime saugumo ir gynybos politiką. Taigi čia kyla parlamentui politinė problema. Šis hybridas, nauja e, institucija yra tarsi renacionalizacija to, kas anksčiau priklausė bendryjei. Taigi išorės veiksmai tampa visiškai išoriški. Atsiveria nauja riba, nauja erdvė. Ir jeigu parlamentas neužims savo vietos toje erdvėje, tai ilgainiui jos ir neliks o par, turėdamas biudžeto peržiūros funkciją, turime, turėdami šią funkciją, turime aiškiai konstatuoti, kad čia esame dar daug neišspręstų klausimų, kas mus neramina. Ir keista, kad parlamentas, siūlydamas dialogą, negauna atsako iš komisijos, kuris siūlo uh, biudžeto peržiūrą. Ir, ir visiškai neprimtina tai, kad grįžtame dar prieš Lisabono sutarčiai įsigaliojusių buvusių problemų. Taip pat pasigendame vieno priedo, kur būtų reglamentuotos tos, tos funkcijos, kur, kurias komisija perduos naujai Europos išorinių santykių tarnybai. Kyla autonomijos problemų. Taigi reikia turėti tam tikrų garantijų, kad komisija ir toliau prižiūrės visomosios politikos klausimus, bet atsiribos nuo išorės politikos klausimų. Dabartiniai e, generalinių dėvė arba releks direktoratų atstovai tarsi jau nebekontroliuos išorės politikos sričių ir būtų labai gaila, jei sukaupta patirtis ir įgūdžiai tiesiog pasimestų. Su ponu Brok visiškai sutariu, kad reikia bendrų dėrybų su taryba ir komisija. Ačiū. Ačiū, ponė Gotieris. Toliau pagal uh, prašymo pasisakyti tvarką pasisakys kiti parlamentarai. Arba galbūt galite dabar atsakyti į užduotus klausimus, o klausėjams suteikiamos E, kelios minutės, 3-4 minutės, profesorius Kristofersen. Labai ačiū. Pradėsiu nuo pono Broko klausimo dėl politinio atsiskaitomumo. Be abejonės iškils poreikis numatyti tą reikiamą politinį atsiskaitomumą procese. Kol kas šio elemento trūksta. Vyriausiasis įgaliotinis yra aiškiai pasakęs, kad e, e, šios išorės veiksmų tarnybos struktūra turėtų būti priderinta prie egzistuojančių struktūrų. Struktūrų susikūrusių prieš Lisabonos sutartį. Šį rytą buvo kalbėta, kad e, e, baronienė Aštrin ketina e, šias nuostatas, kurios jau galiojo anksčiau taikyti ir aukščiausiasiams pareigūnams, įskaitant ir ambasadorius. Ji puikiai suvokia, kad biudžetas, turi, atsiprašau, parlamentas turi biudžeto priežiūros funkciją. Ir čia, kalbant apie užsienio ir saugumo politiką, reikia suvokti, kad šie veiksmai turi ženklios įtakos ir biudžetui. Taigi parlamentas turėtų būti apie tai visiškai informuojamas. Taigi tokie tai būtų elementai, kurie būtų įtraukti į naują tarp institucinį susitarimą. Tačiau esama ir kitų problemų. Problemų kyla dėl to, kad šie minėti elementai siejasi su kitomis sritimis, pavyzdžiui, pas, tarptautinių a, susitarimų pasirašymas arba dėl rybos dėl jų. Kai kas anksčiau pateko į komitologijos procedūras. Ir dėl šios priežasties ponia Ešton yra sakiusi, kad šios diskusijos turėtų vykti daugia šalių pagrindų ir kuo greičiau, tuo geriau. E, Atsipir, e, tai, taigi tai reiškia, kad ne dvi šalių, o daugia šalių pagrindų reikėtų vykdyti šias diskusijas. Viena trečioji, dvi trečiosios, ne visiškai suprantu, apie ką kalbate. Kažkada, kai pirmininkavo Slovenija, buvo iškelta mintis kad po vieną trečdalį į tarnybą turėtų deleguoti valstybės narės, taryba ir komisija atitinkamai. Vienas trečdalis e, tarybos e, dingo, bet aišku, kad liko vienas trečdalis postų skirtinų valstybėms narėms, aišku, kad kažkokią dalį skirs komisija, Tokia yra samdos politika. Ir bendrai labai skaičiuojant, atsiriamant į dabar dirbančių asmenų skaičius, turbūt galima tikėti, kad apie 600-700 dabar komisijoje dirbančių nuolatinai asmenų dirbs e, naujoje tarnyboje. Apie 50 dabartinių tarybos darbuotojų pereis į šią tarnybą paskui bus skiriami įvairių saugumo, politikos, karybos organizacijų atstovai, civiliai ir kariškiai. Taigi bet kokiu atveju komisijos darbuotojai ir specialistai sudarys didžiąją daugumą mažiausia 50 procentų. Nemanau, kad tai kels kažkokių problemų. Ir dar vienas dėl darbuotojų E, klausimų, e, su darbuotojų klausimų susijęs aspektas dėl generalinio vysto, vystimosi politikos departamento direktorato. E, Taip, jis taip pat deleguos savo darbuotojus, kad būtų galima per išorės veiksmus stiprinti strategiją Afrikai. E, už geografinės rytis atsakingi darbuotojai, šiuo metu dirbantis e, vystimo politikos direktorate, pereis į e, naują tarnybą. Ačiū e, profesoriui Kristofersen. Dabar 3-4 minutės ponui Žanžan. Merci. <clears throat> Merci, président. Je, je voudrais... Euh, Ačiū, ponė pirmininkė aš norėjau orientuotis į vieną aspektą. Dėl einamųjų išlaidų. Tai bus e, sritis skirta iš e, einamosiams išlaidoms ir niekas nepasikeis. Komisija ir toliau laikysi sutarties nuostatų, kurios yra visiškai aiškios, ypač 317 straipsnis, kur sakoma, kad komisija vykdo biudžetą ir antrojoje dalyje sakoma, kad finansinis reglamentas nustato konkrečias funkcijas kiekvienai institucijai į susijusias su savo einamosiomis administracinėmis išlaidomis. Taigi tai yra teisinis pagrindas reglamentuojantis namasias išlaidas. O dabar dėl biudžeto vykdymo patvirtinimo ir kontrolės procedūrų. E, tai e, bus mūsų pagrindiniai ateities veiksmai. Ir parlamentas tikrai neturėtų uh, e, nuogastauti, kad situacija ženkliai pasikeis administracinės išlaidos. Pone Greslė ir ponas Brok yra visiškai teisūs. Ankstesnėse sutartyse ir dabartinėje e, sutartyje 319 straipsnėje kalbam apie tai, kad parlamentas patvirtina komisijos biudžeto įvykdymą. Nusistovėjusi praktika parlamente yra tokia, kad kitų institucijų biudžeto vykdymas yra tvirtinamas atskirai. Pone Gresler tokį procesą įvardijo kaip politinį, tačiau iš esmės e, biudžeto įvykdymas yra patvirtinamas ir kaip numatyta finansinėme reglamente, institucijos turi griežtai laikytis nuostatų e, numatytų šioje patvirtinimo procedūroje Taigi, tai ir, taip ir yra numatyta, kad komisijos biudžeto įvykdymas bus patvirtinamas atskirai nei kitų institucijų. Baronienė Ašton yra labai aiškiai, be jokių dviprasmybių pasakiusi, kad ji laikysis tokios procedūros ir tokiu būdu bus tvirtinamas išorės veiksmų tarnybos biudžetas. Taigi, čia jokių neiškumų neturi būti, viskas savaime suprantama. Manau, kad tai atspindi reikalų esmę. Be kita ko, nemanau, kad dabar turiu konkretizuoti šį klausimą dar detaliau. Pone Gresler kalba apie programavimą ir lėšų valdymą. Vėlgi, čia labai svarbu atskirti vieną vertus patį programavimą ir antra vertus einamųjų išlaidų valdymą. Einamosios išlaidos tie visi bilijonai, kurias, milijardai, kurias minė ponė Gresler, ir toliau bus valdomi taip kaip anksčiau. Dėkuoju. 3-4 min. Dėkui. Toliau žodis poniai Suka. One... Paaiškinsiu šitą. Tas klausimas dėl trečdalių ar dviejų trečdalių. Tai e, personalo statute nėra paminėta, apie tai yra kalbama atskirame dokumente. Aš e, palyginau tai su parlamento padėjėjų statutu, bet noriu pasakyti, kad turėjau galvoje tik naudotą metodą. Nacionaliniams diplomatams mes sukūrėme atskirą laikinų agentų kategoriją ir jų tarnybos e, sąlygos yra aptartos atskirame skirsnėje. Ir čia panašumas su parlamento padėjėjais baigėsi. Tik metodas panašus sutarčių, darbo sutarčių pratesimas, kas dėl to nuspręs ir kokiamis sąlygomis. Dėl to sprens ypatingo įgaliotinė, bet sąlyga tokia, kad valstybė narė turi sutikti išsiųsti tą žmogų. Tai yra bendras susitarimas tarp ypatingos įgaliotinės ir atitinkamos valstybės narės. Ir paskutinis punktas. Pone Gressler kalbėjo apie nacionalinius diplomatus, kurie e, skirstys ES pinigus. Taip, jie bus laikinų agentų statuso turėtojai. Ir pagal dabartinį nuostatą matome, kad skiriančioji valdžia laikysis nustatytų procedūrų, kurias e, inicijuos išorės veiksmų tarnybą. Taigi mes manom, kad viskas yra aptarta. Grazie, doktorėsė. Ačiū, ponė Suka. Toliau antras diskusijos ratas. Pradedame nuo pono Lamsdorf, prašom. Ačiū, ponė pirmininkė. Norėčiau grįžti prie tam tikros surrealistinės situacijos. Ponė e, Gresler yra puikiai biudžeto eksperto ir jeigu ji kalba, kad bus pažeista biudžeto formavimo teisė su dabartiniais ketinimais, komisijai savo ruoštų pareiškia, niekas nesikeičia. Komisija turi didelę patirtį, formuodama, gyvendindama biudžetą. Nėra nepasitikėjimo, tačiau dialogas atrodo surrealistinis, kadangi vyriausiai įgaliotinė e, pareiškia, jog paklus biudžeto vykdymo patvirtinimo procedūrai, dabar reikia tą kažkaip formalizuoti, Taigi ar mes norime pažeisti dabartinę biudžeto formavimo teisę ar ne. Jeigu nenorime, tai turime rasti kažkokią išeitį. Negali būti, kad kai turime aišku politinį įsipareigojimų ir ponas Brok šį klausimą pirmąjį uždavė per ponus aštunt klausimą, ar bus parlamentinė biudžeto vykdymo kontrolė, buvo atsakyta taip. Taigi mes čia turėtumėme kažkaip susikalbėti ir pralaužti tuos nesusikalbėjimo ledus. Manyčiau, tai yra vienas svarbiausių tikslų, kurias turime e, išspręsti. Tai padės sukurti funkcionuojančią išorės politiko. Džiaugiuosi, kad ponas Kristoferis pas mus atvyko ir diskutuoja. Tačiau buvo užsimeta apie tai, kaip reiks konsultuotis, kaip reiks dalyvauti bendro sprendimo procedūroje, kai struktūra nėra aiški organizacijos sukūrimo dokumente nėra jokių priedų, kaip mes užtikrinsime rimtą konsultacinę procedūrą. Dabartinė struktūra nėra išsami, ji nepadės sukurti veiksmingos, modernios išorės veiksmų tarnybos, kadangi ši tarnyba vis dėlto gali nuveikti daugiau vien dėl to, kad tai yra europinė išorės veiksmų tarnyba. Ačiū ponui Lamsdorp, dabar ponu Nebrantner. Ačiū. Tris aspektus norėčiau paliesti Taigi tas mišinys tarp, biudži, e, tarp e, bendruomeninių ir tarp vyriausybinių instrumentų bus subalansuotas ar bus kažkoks nukreipimas vieną pusę. Mano būkštavimas yra, kad į tarp vyriausybinę pusę. Su tuo susiję keletas klaus, klausimų ar misijų planavimo ir įgyvendinimo pajėgumai šiuo metu esantis komisijos kompetencijose tiek pagal Ešton, tiek pagal Broko ketinimus bus atskirti, nors tarsi ir priklausys hmm, išorės veiksmų tarnybai. Ta nusprendė 99 metais valstybės valstybės narės. Taigi, kaip bus e, e, samdomi žmonės, ar ten bus ir komisijos darbuotojų, ar viskas priklausys tik valstybėms narėms. Jeigu ši dalis liks visiškai savarankiška, tai reiškia, kad ji negalės naudoti nei saugumo, nei stabilumo instrumentų. Tai reiškia, kad mes tarp vyriausybinėms struktūroms suteiktumėme bendruomeninio metodo instrumentus ir to negalime padaryti, nes tai ne komisijos sritis bus. Antrasis e, klausimas dėl generalinio sekretoriaus per naujausią Eštant pasiūlymą išaiškėja, kad šis asmo turės ir atstovavimo teisų, ne tik administracinių. Gal valstybėje narėje ir tas gerai, kai ministras gali atleisti generalinį sekretorių, tačiau ponė Aštonto negalės padaryti, kadangi šį asmenį skirs bendrai valstybės narės. Taigi atleisti galės ne ponė Ashton, o valstybės narės. Taigi kas jį paskirs, kas jį atleis ir kodėl generalinis sekretorius turės tiek daug teisių. Trečiasis aspektas labai trumpai su šituo trečdaliu e, dėl sudėties. Taigi, kies trečdalį darbuotojų algas ar patys, pačios valstybės narės, jeigu valstybės narės, aišku, kam jie bus ištikimi, jeigu lėšos ateis iš ES biudžeto, tai turėtume žinoti, kokiu kokio dydžio tos lėšos bus. Ačiū už atsakymus. La parola per due minuti all'onorevole Ačiū. Ponas Teno, dvi minutės. Ačiū pirmininkė. Nereikia man prašyti žodžio, bet kaip šešėlinis pranešėjas noriu porą komentarų išsakyti. Kitaip negu kolegė Bratner, e, mano frakcija, mes esame reformatoriai, eurorealistai, džiaugiamės tuo, kad E, ta taryba bus tarp vyriausybinė ir jie vadovaus taryba, ypač rengiant, e, atliekant politinius pasirinkimus BUSP ir ESGP įgyvendinimui. Aš didelę dalimi sutinku su ponu Lamsdorfu. Buvo, manau, toks tas dialogas tarp negirdinčių. Atrodo, kad dabar viskas pradeda paprastėti, bet manau, kad po ko, poros metų tik paaiškės, kaip ta tarnyba veikia ir gali funkcionuoti. Ir e, turėsime turbūt atlikti išsame analizę ir suprasti, ar biudžeto reglamentai buvo pažeisti ar ne. Aš pasikliaunu biudžeto ekspertais, aš pats niekada to tiek nepažįstu, dauguma parlamentarų net ir po dešimties metų visiškai nespranta, kaip biudžeto reglamentas funkcionuoja. Manau, kad iš dalies tai yra sąmoningai daroma, kad gale būtų tų rankose tų žmonių, kurie supranta biudžeto klausimus ir dalyvauja jo įgyvendinime. Nepaisant to, plačiai kalbant, mano frakcija pritarė tam, kad išorės veiksmų tarnyba būtų sumažinta ir iš esmės turėtų būti sutelktas dėmesys į strateginį planavimą būtiniausiose srityse. Mes manėme, kad kai kurie dalykai apskritai turėtų būti išbraukti. E, užsienio politikos, saugumo ir gynybos politikos prioritetai tik turėtų jai rūpėti. Man labai rūpi įvairiausios organigramos ir įvairiausias žaidimas jomis. Numatytas naujas generalinis sekretorius, kiek suprantu, Prancūzijos sostinė pasiūlė, kad tokia pareigybė būtų sukurta, bent jau Junktinės karalystės spauda tai prašė. Mes e, žinome, kad labai galinga Prancūzijos rolė yra, ypač kai kalbam apie karinės operacijas. Taigi, kam tas generalinis sekretorius bus atsakingas, ar ypatingam įgaliotiniu, ar valstybėms narėms? Al kolega. Ačiū. Toliau Sariu Švolski, dvi minutės. <laughs> Ho preso un distratto. Grazie, prezident. Ačiū, ponė pirmininkė. Vienas klausimas, du aspektai. Ar aš teisingai supratau, ar gal neteisingai supratau, e, kad man paaiškinimų neduos išorės veiksmų tarnyba, generalinis direktorius? Kai jūs sakote, kad personalo reglamentas e, galės būti taikomas visoms institucijoms, ar jūs turit galvoje ir Europos parlamento darbuotojus? Mes kaip parlamentas norime tvirtos užsienio politikos ir žinoma atitinkamų tvirtų jos priemonių. Mano klausimai būtų du. Pirmiausia, buvo paminėta politinė atskaitomybė. Problema ta, kad ta tarnyba nebus labai politikai atskaitinga, tiek, ne tiek, kiek mes norime, jeigu ponia Ašton, dirbanti keturis darbus vienu metu, neturės pavaduotojų mes turim suprasti, kad aukštų politinių lygmenių negalės ji deramai tos tarnybos atstovauti. Ir parlamente, manau, reikia daugiau atstovų ir manau, kad ne tik parlamentui tai reikalinga. Bet aš nenoriu to klausimą teikti. Ir mano trečias punktas - legitimumas. Svarbu, kad ta tarnyba būtų suprantama kaip ES tarnyba visų piliečių ir visų valstybių narių. Vadinasi, geografiškai turi būti deramai atstovamos visos šalis ten. Kaip e, ta tarnyba galės būti vyriausios įgaliotinės tarnyba, jeigu ji neturės savo tiesioginio atstovo toje tarnyboje? Geografinis atstovavimas reiškia, kad visos suinteresuotos šalis turi jaustis dirbančios toje tarnyboje. Visos valstybės narės, visų jų piliečiai ten turi būti atstovaujami. Vadinasi, kompetencija pagal nuopelnus, kaip dažnai paminima, negalės būti apipriešta, e, neatsižvelgiant į geografinius e, faktorius. Manau, kad turės būti sukurtas specialus darbo būdas, kuris atspindės tarybos reglamentą 401 priimtą 2001 metais. Ačiū. Ačiū ponė Sariuš Volski. Dabar žodis ponui Svobodai, dvi minutė. Well, uh... Ačiū. Ačiū, ponė. Pirmininkė pritariu ponui Kristofer, kai sakė, kad reikia lankstumo, tačiau, aišku, turi būti viskas savo vietose. Dėl biudžeto mes esame, kaip socialistai ir demokratai, e, būti labai pragmatiškai. Svarbu ne struktūra, svarbu, kad mes galėtume jį kontroliuoti ir galėtumėme patvirtinti jo įvykdymą. Jeigu tas bus užtikrinta dabartiniu pasiūlymu, tai tvarkoje. Jeigu ne, reiškia, turėsime laukti naujo pasiūlymo. Dėl e, darbuotojų, aš kalbu pono Rapkai vardu, jis čia pranešėjas, nesame tikri, kad dabartinės nuostatos garantuos kad ten dirbs Europos tarnautai. Nesvarbu, ar jie iš valstybių narių, ar iš tarybos, ar iš komisijų. Turi būti visiems aišku, kad darbuotojai yra vieningi, jie gina europinį, o ne nacionalinį interesą. Taip pat jie turi prisimti atsakomybę, jeigu kažkas ne taip, jeigu jis grįš į urmą savo gimtinėje, turi būti aišku, jog net tuo met jis turės prisimti atsakomybę uh, už uh, padarytas klaidas. Tikėsime, žinoma, kad jų nebus. Sva... Paskutinis aspektas dėl generoli... generalinio sekretoriaus. Mums tai yra administracinė pozicija. Maničiau, kad ponė Aštont vyriausiai įgaliuot neturėtų priimti sprendimą. Mums reikia politinio atstovavimo. Nekalbu apie pavaduotojus, kadangi tai klaidina, nėra pagrista sutartimi, bet jeigu mes turėsime specialiuosius įgaliotinius pagal 43 straipsnį, pavyzdžiui, specialių įgaliotinį tarp instituciniams santykiams informaciniam, kaip mes turime komisijos vicepirmininkus. Tačiau reikia žmonių, kurie palaikytų ryšius, palaikytų kontaktus su parlamentu. Mes esame pragmatiškai nusiteikę, tačiau mūsų frakcija nori, kad esami trūkumai būtų pašalinti. Ačiū ponui Svobodai. Du minutės. Tuo baigiame antrąjį raundą ir žodis ponui, poniai Černaku. Dženaku. Ačiū ponė pirmininkė. Šis E, dokumentas be abejo yra labai svarbus, visi suprantam, kad išorės veiksmų tarnyba yra reikalinga. Baronienė Ashton, kaip tos tarnybos vadovė ir komisijos vicepirmininkė, e, gali puikiai taip dirbti, nors pareigos labai skirtingos, bet jie turi atstovauti Europos Sąjungai ir parlamentas kaip turintis ypatingas funkcijas institucijų mechanizme, uh, turi išlaikyti savo vaidmenį ateityje, e, tai būtina. Dėl geografinio atstovavimo turime pasirūpinti, kad ta pusiausvėra būtų išlaikyta nuo pat pradžių. Jeigu nuo pat pradžios iškils problemų su tam tikromis šalimis, jeigu jos bandys nukrypti nuo bendrųjų gairių, ir darys nederamą įtaką, tai reikia iš karto e, tvirtai išdėstyti savo poziciją ir eiti teisingų kelių. Mes kaip bandome sukurti instituciją, kurioje bus sukaupta kompetencija visų valstybių narių, komisijos tarybos taip pat. Todėl ten turi būti kompetitingi žmonės, kurie sugebėtų e, išlaikyti tą naują struktūrą. E, Ačiū ponė Žienaku. Toliau svečiams žodis. Pirmiausia, ponas Kristofersen, paskui Žanžan ir ponė Suko gale. 3-4 minutės, prašau. Uh, Klausimas, ponai Lemstol. Visų pirma, noriu atsiprašyti ir paaiškinti, kodėl nėra priedo prie reglamento. Uh, Kol kas teks palaukti tris savaitės, kol e, jis bus parengtas ir tada atsiras tas priedas. Jis atsiras tiksliau per ateinančias dvi savaitės ir taps svarbiu vertinimo, sistemos vertinimo elementu. Kai dėl organizacinės sistemos, organigramos, tai e, prašyčiau lankstumo kol kas e, jau žinome, kokių skyrių mums reikia, tačiau nenorime per daug savęs apriboti, atskirti tų skyrių vieno nuo kito, kad ilgainiui negalėtumėm reaguoti į susidariusią padėtį. Jūs sakote, kad turime sukurti modernę užsienio reikalų tarnybą. Ir žinau, kad moderniuose užsienio reikalų ministerijose nėra tokio griežto funkcijų atskirimo ar skyrių padalinių atskirimo. Toliau pereisiu prie anksčiau užduotų klausimų dėl generalinio sekretoriaus. Visų pirma, noriu aiškiai pasakyti, kad tvirtindami jo generalinis sekretorius turi atstovauti tarnybai, mes nekalbame apie jokį politinį atstovavimą. Taigi, norėdami kalbėti apie tą atstovavimą, galite pasižymėti, kad tai yra institucinis, nepolitinis atstovavimas. Mums nereikia e, lab... Nenoriu pasakyti, kad mums nereikia matomos e, figūros turinčios griežtus įgaliojimus. Jos mums reikia, kadangi jis bus atsakingas už užsienio politikos koordinavimą. Dabar ponia Ašton užsijima tokių veiksmų suderinimų, veiksmų koordinavimų su komisija. Ponas Kosepijos apie tai kalbės rytoj. Taigi tai būtų tarsi garantas, kad per tokį asmenį, per sekretorių, vyriausiasis įgaliotinis e, galės lengviau koordinuoti veiksmus. Be kita ko, kaip sakiau, negalima nubrėžti griežtų atskiriamųjų linijų tarp Mm, funkcijų. E, taip pat saugumo ir e, karinių reikalų prasme reikia koordinavimo, reikia koordinavimo tarp specialiųjų atstovų ir geografinio padalinio. Tai bus daroma per sekretorijatą, bet sekretorius nebus kaip tinklo centras koordinuojantis viską, pabandysime užtikrinti, kad pati, ko, pati institucija, pati sąranga e, suteiktų galimybės lengviau ją koordinuoti. Ir prašyčiau pamiršti visas pavardės, kuriomis žongliruoja spauda. Pamirškite visą tai, ką bando eksploatuoti žiniasklaida. Susipažinkite su aiškinamuoju memorandumu. Visi asmenys skirtini į aukščiausius postus, įskaitant ir generalinį sekretorių, turės tenkinti griežtus atrankos kriterijus. Tokia yra sąjungos patirtis. Visiems asmenims bus taikoma lygiai teisė atrankos procedūra. Tas pats pasakytina ir apie misijų vadovus, absoliučiai visus misijų vadovus. E, dabar galima perkelti asmenį iš vieno posto komisijoje į kitą, bus atsisakyta tokios praktikos, kai asmenys į kitas pareigas bus skiriami be atrankos procedūros. Visoms naujoms pareigybėms ar asmenys skiriant į kitus postus bus taikoma atrankos procedūra. Dėkoju ponui Svobodai už išreikštą lankstumą ir dar kartą noriu pakartoti, kad jei kyla bet kokių abejonių dėl ponios Ašton įsipareigojimų, dėl siekio išlaikyti tas pačias biudžeto kontrolės ir jo vykdymo patvirtinimo galimybės, tai reikia keisti tekstą, nes mes norime išsaugoti tą pačią situaciją Ir to bus siekiama visomis priemonėmis. Jeigu garantijų nėra, reikia jų numatyti papildomai. Ačiū. Ačiū profesoriu Kristofersen. Ponas Donžan. Aš kalbėsiu ypatingai trumpai, nes manau, kad jau išaiškinau keletą klausimų, bet dabar norėčiau orientuotis į vieną - biudžeto klausimą. Biudžetas apims visas administracinės išlaidas, įskaitant ir mokėjimus, atlyginimus laikiniems darbuotojams, dirbantiems išorės santykių tarnyboje, taigi e, lygios teisės bus sudaromos visiems. O kitus klausimus manau, kad jau atsakiau. Ačiū. Labai ačiū. E, kita komisijos atstovė. Ačiū. Aš tiesiog papildysiu tai, ką sakė E, mano kolegos. Diplomatai bus atlyginami ne tik iš e, bendrijos biudžeto, bet taip pat numatyta, kad jie negali imti bet kokio kito atlygio atlyginimo ne iš e, sąjungos biudžeto. Taigi valstybės narės negali mokėti tokiems asmenys nieko papildomo. Tai turi būti aišku. O kai dėl kitų institucijų darbuotojų galimybės e, gauti tam tikrą prieigą prie išorės veiksmų tarnybos, tai Pirminėme etape pareigūnai iš valstybių narių komisijos ir tarybos bus kviečiami užimti tarnybos postus, o paskui kit, kitų institucijų atstovams, visų institucijų atstovams tokia galimybė bus sudaroma. Buvo klausima apie laikinuosius darbuotojus, ar jie grįžę į valstybės narės išliks atsakingi už veiksmus, sprendimus padarytus dirbant išorės tarnyboje. Čia nuostatos taikomos jau keturis metus. Jos numato įgaliojimus suteikiamus laikiniems darbuotojams netgi po e, sutarties pabaigos. Čia problemų nekilo. Tiesiog manau, kad reikia turėti e, tam tikrą kontrolės galimybę tokių asmenų atžvilgių. Ir galbūt, jeigu parlamentui kyla kažkokių nuogastavimų apie tai reiktų dar kartą pagalvoti. Labai ačiū profesoriai. Ir paskutinis klausimų raundas, dvi minutės pradedant ponų Dafą. Ačiū, ponė Kristoferi. Tenka man grįžti prie politinių keturnešant pavaduotojų klausimo. Parlamentui tai vienas esminių klausimų. Mes norime, kad e, tokie pavaduotojai e, atvyktų ne tik į susitikimus su parlamentu, bet veiktų level. Bet veiktų ir ministrų lygių užsienio saugumo ir gynybos politikoje ko negali daryti komisija, negali pirmininkaujanti trojka ir sek, generalinis sekretorius, to taip pat negali daryti. Tikrai būčiau dėkingas už kažkokias mintis šiame kontekste. Antra, manyčiau, yra terminų bei nepakankamo dinamizmo problema, reikia paskubėti. Ką mes galime didžiau, daugiausia šiandien pasiekti, galime pradėti e, paralelias, neoficialias diskusijas dėl tarp institucinio susitarimo. Tai turėtų būti keturšalė diskusija turėtų dalyvauti ir Europos Sąjungos vadovų tarybos pirmininkas. Ir tai bū, tokiu būdu mes sukurtumėme pilną struktūrą. Dabar ponas Severin, ačiū ponė pirmininkė, manyčiau visi sutarėme dėl sutarties interpretavimo, kad uh, sutartis e, mūsų tiesiogiai prašo daryti viską, kad būtų sukurta e, veiksminga bei gerai veikianti išorės veiksmų tarnyba. Manyčiau, kad mes galime pasinaudoti visomis priemonėmis, kad šį tikslą pasiektumėme. Bet koks teisės ekspertas pritars nuomeniai, jog negali būti sutarties, kuri iškelia neįvykdomus tikslus. Kadangi situacija būtent tokia, turime suvokti, kad išorės veiksmų tarnybos dimensijos yra įvairios, todėl egzistuoja ir skirtingi įgaliojimų centrai. O dabar klausimai mano mm, pateikti garbingiams e, svečiams. Pasiūlykite formuluotę, kuri leistų paaiškinti rinkėjams, europiečiams, jog mes negalime sukurti nuseklios užsienio veiklos strategijos ir kad dabartinis mechanizmas turi užtikrinti tokios strategijos galimybę. Kaip reiks paaiškinti, kad biudžetiniai instrumentai, kurie yra būtini e, tokiai politikai finansuoti ir jos veiksmingumą užtikrinti, turi būti sukurti tokiu būdu, kuris užtikrintų e, biudžetinis reikalavimus ir politinį nuoseklumą. Be to, kaip mes paaiškinsime klausimus dėl darbuotojų, kaip mes užtikrinsime e, geografinį pasiskirstimą, apie ką ką tik kalbėjo ponas Aisvalskis, bei e, tas geografinį pasiskirstimą suderinsime su lojalumu Europos Sąjungui. Ačiū dabar ponė Liunačiak, dvi minutės. Ačiū ponė pirmininkė. Norėčiau prisijungti prie ponios Suka e, minčių. Būtent uh, kai misijų ar delegacijų vadovai grįžta į gimtinę, kažkur yra paskiriami kitur ambasadoriais. Kas bus, jeigu jų veikloje bus aptikta e, kažkokiu netiksumu, pažeidimu. Ambasadoriai turi imunitetą pagal tarptautinę teisę. Ką tuomet mes darysime? Reiktų kažkokio susidarimo su valstybėmis narimis, patikinimo, kad jeigu bus pažeidimu, e, padarytų tuo metu, kai žmogus dirbo išorės veiksmų tarnyboje, tai ES e, kažkokių poveikių priemonių tam asmeniui turės. Jūs e, sakėte, kad apie tai pagalvosite, tikrai prašau tą padarykite, manau reikia susitarimų su valstybėmis narėmis. Man bei mums visiems dar vienas aktuolus klausimas, būtent kas nominuos generalinį sekretorių, kas bus tas žmogus, Man atrodo, kad ponas Kristofer kalbėjo apie atrankos procedūrą, visi aukštis postai bus užimti žmonių po specialios atrankos procedūros, kas, kas tai bus per procedūra ir kokie žmonės atrinks. Toliau jūs e, sakėte, kad gerai, jog mm, valstybė norių deleguoti žmonės e, bus apmokami iš bendrių biudžeto, kiek tai kainuos biudžetui, gal turite kažkokius pirminius paskaičiavimus ir pona Galtierė klausime dėl biudžeto noriu palaikyti, dėl bendros užsienio ir gynybos politikos mums reikia čia aiškesnių nuostatų ir konkretesnio biudžeto įgyvendinimo patikinimų. Ačiū dabar. Pum. Ponas Poreba. Ačiū. Labai trumpai. Ponui Kristoferiui noriu užduoti klausimą. Jeigu teisingai suprantu, naujasis diplomatų korpusas e, turės būti sudarytas bent jau 50 procentų iš komisijos e, žmonių. Kadangi esu iš naujosios valstybės narės, tai pasakysiu, kad komisijoje nėra pakankamai naujų valstybių narių, piliečių. Gal sistemoje reiktų įtvirtinti kažkokią nuostatą prieš naujų valstybių narių diskriminavimą, kai mes kalbame apie postus išorės veiksmų tarnyboje. Vyriausiai galiotinė ponė Ešton atstovaus ES visame pasaulyje, kaip jūs galite atstovauti ES tarptautinėje erdvėje, užsienio politikoje, jeigu jos tarnyboje viduje nebus darbuotojų, kurie būtų atvykę iš e, visų valstybių narių. Tai yra solidarumo trūkumas, tai yra nacionalinio geografinio balanso trūkumas. Aš nežinau, ar čia reikia kalbėti apie konkrečias kvotas, bet turime užtikrinti, kad darbuotojų pasiskirstinimas būtų tinkamas, kad turime užtikrinti, kad išorės veiksmų tarnyba būtų visiškai nešališka, o jeigu bus kažkoks pusiausvėros trūkumos, tai nieko gero ateičiai nežada. Ačiū, dabar ponas Milenmon, dvi minutės. Pirmininkė, labai trumpai. Manau, kad gerai, kad galim užtikrinti geografinę pusiausvyrą. Kiti parlamentarai irgi apie tai kalbėjo. Kitas dalykas - tvarkaraščio klausimas. Ar dar prognozuojate, kad sprendimas bus priimtas šį pusmetį, kaip kad buvo planuota? Norėčiau šiek tiek informacijos to klausimu. Taip padėkoju Jums už informaciją apie E, valstybės tarnautojus iš valstybių narių. Kalbėjote apie 600 ar 700 iš komisijos, 50 iš tarybos, 200 kariškių. Kiek prognozuojate, kad iš valstybių narių bus? Jeigu aš teisingai supratau valstybių narių valstybės tarnautojų apibrėžimą, tai uh, Būtų labai gerai, jeigu iš tiesų taip atsitiktų, tie žmonės atneš tiesiog naujo, įneš naujo kraujo tarnybą ir panašiai. Bet komisijos pareigūnai siunčiami į čia tarnybą, ar jie bus traktuojami kaip laikini darbuotojai ar nuolatiniai, nes kitaip neužtikrinsim vientisumo, visi darbuotojai turės skirtingą statusą. Ačiū, ponė Milan, man dabar ponė Vaideriai žodis. Dvi minutės. Many Labai ačiū, daug kas jau buvo pasakyta. O aš tik norėjau paaiškinti porą dalykų, pasiaiškinti porą dalykų dėl personalo. Mano akimis ši tarnyba turi būti labai tvirta, nes jį gyvendina bendrąją užsienio politiką. O dabartinėmis aplinkybėmis negaliu sutikti su tokiu prancūzišku stilium, E, kaip kad spaudoje rašoma, skiriant generalinį direktorių, generalinį sekretorių. ES labai daug institucijų dabar valdo personalas. Mūsų piliečiai prieštarauja tam. Jie nori, kad jie būtų geriau atstovaujami tose institucijose. Jūs sakėte, kad reikia užmiršti viską, kas parašyta spaudoje apie e, generalinio sekretoriaus atrinkimą. Tavo mano klausimas būtų toks, kokią procedūrą taikysime ir kai, ar galime būti tikri, kad po tos griežtos įdarbinimo procedūros e, generaliniu sekretoriumi vis tiek taps prancūzas. Antras dalykas. Klausimas, kurį jau pateikė kolega Sarius Švolski, Gena Koporeba klausė apie tai, dėl geografinio principo. Aš nemanau, kad tas geografinis principas iš tiesų bus pritaikytas. Ir tas e, tarnybos deramo visuomenės atstovavimo jausmas yra labai svarbus. Kitaip sukursim dar vieną instituciją, kuri bus labai toli nuo piliečių. Aš pati esu iš mažos šalies, iš Latvijos ir mano žmonės norėtų, kad mūsų atstovai dirbtų toje tarnyboje. Ir jeigu komisija nusius per daug savo žmonių į tą naują tarnybą, tai tos mažos valstybės kaip mano E, nebus atstovavimo, nes komisija neužtenka mūsų žmonių, mūsų piliečio akimis, tai bus tik dar viena biurokratinė institucija. Čia un e, intervento dell'onorevole. Dar vienas žmogus nori pasakyti, ponė Brantner, dėl darbo tvarkos. Trumpas klausimas, į jį nesulaukiu atsakymą, bet jis yra labai svarbus dėl krizių valdymo e, saugumo ir gynybos politikų planavimas kiek žmonių bus pasitelkta iš mm, valstybių narių, iš generalinio direktorato. Eil turno. Kągi, jūs jau tą klausimą atsakėt. Pone Andrikiniai, žodis dvi minutės. Surprise, surprise. Pirmininkė, nesistebėkit, bet ir mano klausimas apie geografinį atstovavimą. Norėčiau sutelkti dėmesį tik į šį aspektą kalbant apie vyresniuosius e, užsienio išorės reikalų tarnybos pareigūnus. Aš tvirtai tikiu, kad tarnybos legitimumas priklauso nuo to, kad ji būtų sukurta atspindint geografinio atstovavimo principą. Visose kategorijose darbuotojai turi būti iš visų valstybių. O dabar prieš mūsų akis yra dokumentas, kurį parengė kolega ponas Brokas ir Verhofstadas. Verho Ir čia matome dvi alternatyvas, skiriant darbuotojus į aukštesnėsias pareigas. Tai ir pavaduotojai, ir delegacijų vadovai turime galvoje. Pirmiausia, atsakomybės rytis būtų paskirstytos EIVT tarp tarnybos ir komisijos O kitas variantas būtų sukurti tam tikrą atrankos komisiją, į kurią įeitų tarybos ir Europos komisijos atstovai. Labai svarbu, kad toje atrankos komisijoje e, nebus atstovaujamos visos valstybės narės. Ir ta, ta komisija turi turėti savo atrankos kriterijus. Tačiau čia paminėti principai yra susijęti su nuopelnais, geografinė ir lyčių pusiausvyrą. Aš norėčiau, kad čia būtų pridėta tai, ką siūlė Jasek Sarius Volski. Tai yra nuopelnų principas ir deramas geografinis atstovavimas, bei lyčių pusiausvėra turi būti ištikrinta. Ir aš labai džiaugčiausi, ponė Kristofersen, ir jūs jūsų kolegos, galėtumėt pakom, jeigu galėtumėt pakomentuoti. Labai ačiū ponė Andrikieniai. O dabar paskutinis trumpas komentaras, ponas Kočič. E, dėkoju. Pirmininkė, kalbėsiu labai trumpai. Dėl e, darbuotojų reglamento. Kokia bus diplomatinės tarnybos trukmė? Ir antra, nekartosiu kolegų nuogastavimų dėl geografinio atstovavimo, tačiau ar čia nereikėtų 2004 401 e, reglamentų pasinaudoti ir suvokti, kad kai kurios valstybės narės yra nepakankamai atstovaujamos komisijoje. Pakartosiu, kad galbūt reikia atsižvelgti į 2001, atsiprašau, ketvirtųjų sprendimus. E, profesorius Kristofersen, dvi ar tris minutės, prašom. Gerbiamas pirmininkė, klausimų tiek daug, kad nesutilpsiu keturias minutės. Visų pirma, politinių pavaduotojų klausimas. Jis iš tikrųjų buvo užduotas ir niekur nuo jo nepasislėpsime. Manau, kad tai vienas iš svarbių aptartinų aspektų dvišal, dvišalėme forume. Čia pritarsiu ponui Dav, kad klausimą reikia išnagrinėti kiek įmanoma greičiau iš tikrųjų yra daug pagundų, bet ir daug trukdžių. Esant konflikto potencialui, galbūt ne konflikto su taryba, bet daugiau su komisija galimybei, galbūt e, galima svarstyti apie komisarų pavaduotojų postus, bet kas jei tie komisarai turės spręsti klausimus priklausančius vystimo komisaro galiojimams. Vėlgi klausimai sudėtingi, bet jiems aptarti esame pasiruošę ir nespėliosiu, kokia yra kitų institucijų nuomonė šiuo klausimu. Andrew Duff siūlo pradėti diskusijas tarp keturių šalių, keturšalės diskusijas dėl politinės atsiskai, atskaitomybės. Mes savo ruoštų problemų neižvelgėme ir esame pasiruošę, kaip įmanoma greičiau, šios klausimus spręsti. Kitas klausimas, daug klausimų užduota dėl darbuotojų, dėl geografinio atstovavimo ir pusiausviros. Pabandysiu atsakyti į vairius aspektus. Na, iš asmeniškos patirties galiu pasakyti, kad du kartus buvau laikinai dirbantis darbuotojas 14 metų tarybos sekretorijate ir 2 metus komisijoje. Ir iš patirties galiu pasakyti, kad laikiau save e, tikrai visapusiškai dirbančių pilnateisių bendrijos pareigūnų. O mintis, kad priklausai nacionaliniai administracijai nėra teisinga. Aš taip nesijaučiau tuo metu. E, ši sistema numato įprastinį darbo laikotarpį komandiruotėms dirbantiesiems. Tai būtų 8 metai, du kart po 4 metus. Tai yra tas pats laikotarpis, kurį valstybės narės taiko ir asmenims, kurie grįžta, jeigu tokie asmenys norėtų grįžti, e, tokie būtų sprendimai. Po tų aštuonių metų e, E, darbo e, taisyklės numato, kad valstybė narė nebėra įpareigota e, tam asmeniui suteikti pozicijos grįžus atgal. Dėl geografinio pasiskirstimo aiškiai buvo išsakytas principas nuo pat pradžių kad naujosios valstybės narės nėra pakankamai gerai atstovaujamos, jos išsakė nuogastavimų. Aš galiu pasakyti, kad mes išgirdome jūsų nuogastavimus. Mes suvokėme ir žinome, kad Jei tokios pusiausviros neatsiras, kils rimtų problemų. Mes bandome sukurti mechanizmus, kad būtų aiškesnis atsiskaitomumas, kad e, aukščiausias įsigaliotinis būtų atsakingas už visų valstybių dalyvavimą e, darbuotojų skirimo procedūroje ir vyriausiam įgaliotiniui bus teikiami pasiūlymai dėl to, kaip užtikrinti tą geresnę, didesnę geografinę pusiausvyrą. Uh, Vėl dar vienas klausimas dėl generalinio sekretoriaus. Iš principo jos skirimo procedūra bus tokia pati, kaip ir kitų aukščiausiųjų pareigūnų. Bus paskelbtas konkursas, bus sudaryta atrankos komisija, paskui trumpasis sąrašas ir bus galima iš jo pasirinkti tinkamiausią kandidatą. Atrankos tarnyboje, e, toje komisijoje dalyvaus valstybių narių, tarybos sekretoriato ir pačios išorės, e, sa, išorės veiksmų tarybos atstovai. Ir dar, poniai Brant, atsiprašau, kad anksčiau neatsakiau to klausimo dėl civilinių pajėgumų ir gebėjimų buvimo. Konstatuoju, kad kol kas jų trūksta mūsų saugumo ir užsienio politikoje. Taigi norėsime už, užtikrinti didesnius civilinius pajėgumus. Lauksime komisijos pasiūlymo šiais klausimais. Dėkoju ir atsiprašau, kad anksčiau neatsakiau visus klausimus. Na, visi negalime iš karto atsakyti visų klausimų. E, toliau o, profesorė Sukas dėl nacionalinių a, diplomatų apmokėjimo. Kaip sakėme, e, tie e, diplomatai e, turės taip pat tam tikrą kategoriją ir pagal tą kategoriją gaus atitinkamą atlyginimą. E, kai dėl asmenų komandiravimo, jie nebus komandiruojami, bus perkeliami. E, į ES institucijas. Čia nekalbame apie kažkokį tai e, komandiravimą, tai bus tiesiog skirimas perkeliant į kitą postą. Kiek truks tokia tarnyba? Mūsų siūlomame tekste yra numatyta pirminė riba, tai yra Liepos 1-2013 metai. Klausimas apie e, valstybės, kurios nepakankamai gerai atstovaujamos, ypač naujosios valstybės, jei teisingai supratau klausimą. Klausimą, ar e, bandoma ats, e, pratesti, išplėsti leidžiančią nukrypti nuostatą 2004 reglamente. Liktai taip e, galima suprasti jūsų klausimą. Manau, kad e, E, kol kas negalime vienareikšmiškai atsakyti. E, reikia palaukti, kol tas atsakymas e, vienai per kitaip išsikristalizuos. Profesorius Kristofersen, gal jūs galite atsakyti? Buvo klausimas apie diplomatinį imunitetą. Suklydau, pasakiau ne mobilumą, bet iš tikrųjų imunitetą. E, Aš pats e, esu dirbęs diplomatinėje tarnyboje ir pasakysiu, kad diplomatas įgauna imunitetą tik tai tose sritise, kurių, kurių funkcijos jam yra pavestos, bet ne kitose. Jeigu, pavyzdžiui, reikia atsiskaityti komisijai ar kažkaip a, kitaip suvesti sąskaitas, tai nėra e, sritis patenkanti į diplomatinį imunitetą. Puiku. Mums liko maksimaliai penkios minutės, tuomet turėsime baigti. E, taigi e, dabar e, paskutiniai atsakymai. Į klausimus, ponas Brok. Ačiū, tenka tik apgalėstauti dėl uh, to, ką pasakė panas Kristofer, kad negalime čia pasitelkti Šiaurės Korejos. Uh, darbais. Aišku, tai iš mūsų atima bet kokią likusią viltį. Keletas pastabų iš esmės. Aišku, kai kuriais klausimais sulaukiame patikslinimų. Pavyzdžiui, e, finansinis reglamentas ir pasiūlymas dėl jo yra e, toks, kad jo siekiama suderinti likusias problemas, e, komisijos įgaliojimas ir taip toliau. Aišku, viską reiks panagrinėti, ar iš tiesų taip yra. Politinis atstovavimas tiek dėl vidinio, tiek dėl išorinio. Ši tema nėra iki galo išspręsta. Manyčiau, tas buvo labai aiškiai pasakyta. Turėtume suvokti, kad turime atskirti e, kad susitarimai tarp institucijų, kaip tarp institucinio susitarimų dalis ir kitas aspektas yra praktiniai susitarimai tarp vyriausiosios įgaliotinės ir EP. Todėl čia reiktų rasti sugebėjimų, kad ateinančiomis savaitėmis, mėnesių gal neprireiks, e, jog išspręstumėme šią problemą. Tikrai nemanau, kad vyriausiai galiotinė mm, pareikš, jog ji nieko savarankiškai nedarys, mm, kitaip kils jai, jai didelių problemų. Mes turime parengę tam tikras struktūros pasiūlymas su pavaduotojais ir taip toliau. Dėl to kol kas nieko konkretaus nepasakyta. Bet atsižvelgiant į esamą situaciją, Tikrai nenorime sumažinti komisarų svorio, bet kažkas turi atstovauti ponę Eštant politiniu požiūriu, kai ji negali dalyvauti. Todėl turime rasti sprendimą. Norėčiau štai ką dar aiškiai pasakyti. Pasiūlymas dėl finansinio reglamento ir dėl biudžetinių parlamento teisių yra mums svarbus aspektas. Dabar susidarė tokia situacija, kad nors sutartyje yra įtvirtinta biudžeto vykdymo patvirtinimo teisė tik dėl komisijos biudžeto, kitur yra tiesiog praktika susiformavusi, tačiau tai nėra pirminė, pirminės teisės šaltinis. Praktiniai, paprotiniai dalykai gali būti keičiami vienašališkai. Mes norėtumėme to išvengti nu- reiktų, kad tai būtų įtvirtinta teisės aktuose, o ne nusistovėjusiuose dalykuose. Ačiū, ponė Brok. Labai įdomi diskusija, daug svarbių dalykų sužinojome mūsų ateities darbams. Ačiū visiems, ypač mūsų svečiams. Kitas mūsų posėtis vyks balandžio 14 dieną, 18 valandą Briuselėje.